padarytos žalos mastų ir būtent todėl komisija pradės viešųjų konsultacijų procesą šiuo klausimu. Dėkuoju komisijos nariui. Baigėme svarstyti šį klausimą ir toliau pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie vienos minutės kalbų. Pirmiausia, žodžiu suteikiu ponui Zasada. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau šiandien pakalbėti apie motinų turinčių mažamečių vaikų ir pagyvenusių žmonių problemas, su kuriomis jie susiduria oro uostose. Pagal 2007 m. reglamentą šie asmenys turi susilaukti oro uostų darbuotojų pagalbos. Tačiau labai dažnai šio e, reglamento visiškai nepaisoma. Pavyzdžiui, mes žinome iš Europos komisijos atlikto tyrimo, kad labai dažnai pamirštama apie tėvus keliaujančius su mažamečiais vaikais bei pagyvenusius žmonės. Manau, kad pirmiausia, reikia pakeisti reglamento pavadinimą, tam, kad jame būtų paminėti, paminėtos ir motinos, ir, ir uh, tėvai. Be to būtina nus, uh, taip pat uh, pažymėti uh, jiems pritaikytas vietas tai atitinkamai ženklai. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como ciudad... Jimenez. Kadangi esu žmogaus pakomitečio narė, Ispanija, Europos pilietė ir nukentėjusi nuo terorizmo, nes ETA grupuotė nužudė mano brolį ir jo žmoną. Taigi norėčiau pasmerkti Venezuelos vyriausybę, kuri leido etos teroristams atvykti į Venezuelą. nors yra išduotas tarptautinis arešto orderis konkrečiam asmeniui. Tai yra labai rimtas pagrindinių teisų pažeidimas, teisų į saugumą Europos piliečiams e, pažeidimas. Ir aš reikalauju, kad Ispanijos vyriausybė sureaguotų, kadangi tai yra pažeminimas visiems ispanams. Pona Zapatero nieko nedaro, o Venezuelos vyriausybė irgi nieko nesijima, taigi aš manau, kad ponas Zapatero negali nekreipti dėmesio į tai, kad ETA vis labiau bendradarbiauja su FARC organizacija. Ponas Zapatero negali spausti rankos Venezuelos vadovams. Ispanija tai yra ta valstybė, kuri taip smarkiai nukentėjo nuo, nuo terorizmo ir negali taip elgtis. Ir reikia sureaguoti tinkamai reikalingas Ispanijos valstybės tinkama, reikalinga tinkama reakcija šiuo atveju. Ačiū ponė Jimenez, vieną minutę kiekvienam žmonių, ne, žmogui nedaugiau, nepamirškite ponė Stailer, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Šiandieną norėjau pasisakyti dėl to, kad rugsėjo 18 dieną 36 kolego šiame parlamente, skaitant ir mane, buvo pagerbti Europos plaučių fondo, atsižvelgiant į mūsų darbą kovojant su tabaku. Ir tai yra europiniai e, plaučių metai. Vis dar gali kolegos pasirašyti peticiją prieš tabako pramonę ir už tabako kontrolę. 10 iš 27 valstybių narių kol kas yra tik tai pritaikiusios draudimą rūkyti viešose vietose. Ir Škotija buvo viena iš valstybių, pirmųjų valstybių, kuri įvedė draudimą rūkyti viešose vietose. Na ir e, pastarėjai rezultatai rodo, kad 18 procentų sumažėjo e, vaikų astmos atveju dėl to, kad yra draudžiama viešose vietose rūkyti ir mes turime tai pakartoti ir užtikrinti visose ES valstybėse narėse. Taigi dar kartą sveikinu tas, tuos, kole, to, tuos kolegas, 36 parlamentarus, kurie gavo šį apdovanojimą. Dabar žodį suteikiu poniai Šilers vienai minutiai. President, would... Pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad praėjusią savaitę biudžeto komitetas balsavo dėl Europos komisijos narių atlyginimų išaldymo, jei nebus pakeistas jų e, elgesio kodeksas. Tikiuosi, kad nepasikartos buvusio vidaus rinkos e, komisaro Čarlio Magryvio atvejais, nes svarstoma konfliktų interesos atvejais susijęs su tuo komisijos nariu. Tas elgesio kodeksas turėtų būti peržiūrėtas. Tai neturėtų būti tik tai gairių rinkinys, kurį galima interpretuoti labai plačiai. Dėkuoju, toliau panas Koslik. Dėkuoju Jums už galimybę pasisakyti, ponė pirmininkė. Dabartinė Slovakijos vyriausybė teikia dokumentų pasiūlymus, kurie apriboja teisėjų galias. Parlamentui buvo pateiktas dokumentas, kuris nebuvo visiškai svarstytas. Demokratijos visiškai nesilaikoma Slovakijoje. Aukščiausiojo, teismos, aukščiausiojo teismo teisėjas negalėjo atvykti į nacionalinį parlamentą, kai jame buvo svarstam, svarstamas te, įstatymo projektas e, skirtas teisėjams. Pagal šį įstatymo projektą nu, yra numatyta mažinti teisėjų vietos teismuose skaičių sumažinti jų kadencijos laiką ir taip pat apriboti kandidatų į teisėjų postus skaičių. Ir tai yra tik tai menkas vyriausybės veiksmų sąrašas. Nasogor. A mai nap, október 6-a fontos dátum a magyar nép. Spalio 6 yra labai svarbi vengrams. Prieš daugiau nei 50 metų mes pasiėmė ginklus į savo rankas tam, kad kovotume už brolybę, laisvę ir teisybę. 13 nepriklausomybės kovos generolų buvo nužudyti. Tačiau Vengrijos laisvės troškimas neišblėso. Ir mes dar kartą tai rodome 1956 metais. Tuomet mes gynėme universalias vertybės, nes būtent toks buvo mūsų kovos tikslas. Ir mes kovojame už mūsų tautos vienybę ir solidarumą su kitomis tautomis ponas Dijas Demaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasmerkti Hugo Čavesos vyriausybės nedemokratišką veiklą. Mano kol... Tai, kas buvo padaryta Karakaso oro uoste, tų įvykių negalime ignoruoti. Tiesiog Europos liaudės frakcijos nariai, su jais buvo elgiamasi labai neteisingai. Ir demokratija ir kitos laisvės nėra tikrai užtikrinamos už ES e, ribų. Taigi mes negalime taikstyti su tais, kurie nori totalitarinį režimą taikyti. 27 spalio vyks rinkimai ir, aišku, mes su jais siejame daug vilčių ir turime sureaguoti į situaciją ir remti opoziciją. Ko galime tikėtis iš vyriausybės, kuri taip elgesi, iš vyriausybės, kuri priima etos teroristus, teroristus į valstybinės institucijas ir netgi parūpina darbo vietas jiems. Tai yra teroristų prieglopstis faktiškai ir toks požiūris turi būti griežtai pasmerktas Europos parlamente. Ačiū. Ponas Tabačiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dalinta Vokietija buvo absoliutus absurdas. Na ir Vokietijos suvienijimas buvo iš ankstinė sąlyga Europos suvienijimui ir taip pat 2004 metų ir 2007 metų plėtros bangoms visi Europoje jautėme, koks dirbtinas ir neteisingas buvo Vokietijos padalymas. Ir e, Vokietijos suvienijimas e, buvo Europos suvienijimo pradžia. Berlyno sienos žlugimas užbaigė Europos e, susiskaldimo laikotarpį. Na ir Vengrija labai didžiuojasi dėl to, kad Vengrijos politikai, lyderiai, sugebėjo atverti tą, tas sienas ir šimt, dešimt, dešimčiai tūkstančių rytų e, vokiečių. Taigi tai buvo pirmų Berlyno sienų plytų išardimas. Įvyko istorinis įvyk, įvykis, kai susitiko ministrai e, pirmininkai. Ačiū. Toliau ponas Galageris. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš ką tik grįžau iš Islandijos, uh, lankiausi ten su parlamento komitetu ir per dviejų dienų vizitą mūsų delegacija dalyvavo labai naudingose susitikimuose su Islandijos vyriausybės ir parlamento nariais. Svarstėme jų narystę paraiškai. Kai susitikome su Islandijos žuvininkystės ministru, pasinaudojau progą E, ir kal, paklausiau apie tai, kad išaugo skumbrių e, žvejyba. Mes esame suinteresuoti išlaikyti, e, užtikrinti tvarę šių žuvų populiaciją ir Londone e, spalio 12 dieną Islandija pradės dėrybą su pakrančių valstybėmis. Aš tikiuosi, kad darybų baigtis bus pozityvi. Islandija dar jaučia krizės pasiekmes. Ir todėl manau, kad Islandija turi išspręsti dvi šalius klausimus santykiuose su Junktinė karalystė ir Niderlandais. Svarbu, kad būtų pasiekta visus tenkinanti šių diskusijų baigtis. Ačiū toliau žodis ponui Kumutsakos. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Επίτροπος κ. Μπαρνιέ. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad e, ponas Barnie dalyvauja mūsų posėdėje, kadangi tai, apie ką aš kalbėsiu, jį turėtų ypatingai sudominti. Aš noriu pasakyti, kad e, mūsų reagavimo į, į uh, gaivalinės nelaimės e, pajėgumai turėtų būti sustiprinti, nes šios nelaimės labai brangiai mums kainuoja. Europa turėtų geriausiai pasinaudoti savo potencialu bei tinkamai mobilizuoti visus piliečius. Europoje turime ilgas savanoriško darbo tradicijas. Ir būtent todėl į Europos savanorių tarnybos atkūrimas pagal Lisabono sutartį yra puikia mintis. 2011 metai bus savanoriško darbo metai. Ir turėtume pasinaudoti šią progą tam, kad atkreiptume visuomenės dėmesį į savanorių darbą, į jų pasirežimą ir pasiaukojimą. Dilbrom. Gerbėjai ponai ir ponios, 2013 metais Europos Sąjungoje įsigalios e, CO2 taršos normatyvai. Pirminiai planai <coughs> gali būti sumažinti. Dėl šių pasiūlymų cemento gamintojai Lenkijoje susidurs su didžiulėmis problemomis. Tai reiškia, kad cemento kaina padidės bent jau trečdaliu. Tai be abejo pakenks vartotojams bei sulėtins mūsų ekonominį augimą, kadangi žinome, kad cementas yra labai svarbi medžiaga, ypač statybų sektoriuje. Nepamirškime, kad aš kalbu apie naują valstybę narę kuri vis dar atsilieka nuo tokių šalių kaip Vokietija ir Prancūzija, kurios jau nutiesė visus savo kelius, pastatė labai gerą infrastruktūrą be jokių CO2 apribojimų. Yra ir dar vienas e, svarbus dalykas. Gamintojai persikels kitur ir gamins savo prekes ten, kur niekas nereikalauja mažinti CO2 išmetimų. Ir tai pakenks visą mūsų ūkiui. Ponas Tūsas. Antidemokratiška rezoliucija buvo patvirtinta Europos taryboje, kurioje yra į vieną katilą sumetami ir populiarūs judėjimai, ir teroristų judėjimai. Ir yra atimamos žmonių teisės. Pirmininkė prašo parlamentaro kalbėti šiek tiek lėčiau. Taigi, mes visi pasisakome griežtai prieš šią rezoliuciją ir Graikijoje, kur populiarūs judėjimai leido kovoti su antisocialia, barbariška vyriausybės veikla ir, ir kitoms ES valstybėms narėms tai turės neigiamų padarinių. Ir negalime taikstyti su tokia rezoliucija, tokia antidemokratiška rezoliucija. Turime stabdyti barbarizmo apraiškas ir žmonių išnaudojimą. Darbo klasės kova atkurti populiariuosius judėjimus visose, visoje Europoje kovos už tokias prieš tokias rezoliucijas. Na ir Ir tokias rezoliucijas iš, iš vis jų vieta šiukšlių dėžėje. Tai yra skandalinga rezoliucija, kurioje atsispindi Europos kapitalizmo uh, išnaudoj, žmonių išnaudojimas. Ačiū ponui Tūsas. Pone Andrikienė. Pirmininkė, šiandien vyksta ES Kinijos aukščiausio lygio sustikimas. Šalia tokių temų kaip klimato kaita ir priekyba yra kalbama apie žmogaus teisų gynėjų padėtį Kinijoje, mirties bausmę ir laogai priverstinio darbo stovyklas. Šios temos nebejotinai yra labai svarbios, tačiau noriu priminti dar vieną skaudžią Kinijos problemą – Tibetą. Tenka tik apgailestauti, kad vilčių teikęs Dalai Lamos atstovų ir KLR valdžios atstovų dialogas vyksta, bet jis vyksta labai vangiai. Paskutinysis devintasis raundas vyko praėjusiu metu lapkričio mėnesį, susitikimai vyksta nereguliariai, juose vyrauja nepasitikėjimo atmosfera nepaisant to kad dalai lama jau senokai atsisakė ne tik tibeto nepriklausomybės bet ir suvereniteto siekio aš noriu dar kartą paraginti kinijos lyderius spręsti tibeto problemas dialogo būdu nevartojant jėgos neignoruojant dalai lamos. europos sąjunga neabejotinai sveikintų tokį dialogą ir yra pasirengusi prisidėti tarpininkauti padėti visais įmanomais būdais. ačiū. ačiū. toliau žodis teikiamas ponui vadimui în românia funcționează din nefericire o cenzură brutală cum nu mai există. Deja Rumunijoje šiandien egzistuoja žiauri e, cenzūra, skirtingai nei kitose valstybėse narėse. Ja vykdo e, vyriausybės audiovizualinė taryba, tai yra stalinistinė mašina, kuri cenzūruoja, pavyzdžiui, tokius žodžius kaip Servantesas, Balzakas. Ši gauja terrorizuoja nepriklausomus televizijos kanalus ir ta institucija yra tarsi kokios e, pamėklių kapinės. Ši taryba taiko labai nepagristas baudas toms e, laidoms ir tiems kanalams, kurie, kuriuose pasisako opozicijos atstovai. Padėkite mums susigražinti žodžio laisvę. Ačiū ponia Vadimai, ponia Harkin. Ačiū pirmininkė. Kalbėjome jau apie Lisabono sutarties socialinės nuostatas, kuri verčia ES apmastyti tvirtinamos politi pritvirtinamų politinių sprendimų socialinės pasiekmes. Ar Europos komisija masto apie pasiekmes socialiniam sektoriui ir ekonomikai. E, ir kalbu apie stabilumo ir augimo paktą. Žinoma, fiskalinis konsolidavimas yra labai svarbu, bet ar iš tikrųjų tik tai svarbu užtikrinti 3 procentų, tik 3 procentų deficitą 2014? Neišvengiamai E, viskas krypsta link protų nesuvokiamų griežtumo priemonių. Žinoma, mums reikia grįžti į 3 procentų lygmenį, tačiau mums reikia ilgesnio laiko tarpio tam. Visiškai sutinku, daugelį sunkumų patys savo sukūrėme, bet noriu pasakyti štai, kad tas e, pernelyg griežtos taupimo priemonės sunaikins mūsų mažo ir vidutinę ekonomiką. Dėkuoju, poniai Harkin. Toliau kalbės ponė Siderska. Ačiū, ponė pirmininkė. Visą neseniai Lenkijoje mes sužinojome apie psichiką skatinančių medžiagų nu, vartojimą. Keli asmenys net žuvo dėl to, kad vartojo šias medžiagas. Problema yra ta, kad jos visiškai nėra reglamentuojamos. Ir todėl mūsų valdžia nesijima jokių priemonių tam, kad neleistų jų gaminti. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu šios medžiagos nėra uždraustos, nereiškia, kad jos nėra pavojingos. Jos yra ne tik pavoj... pa... kenksmingos, bet ir labai pavojingos kur kas pavojinges, e, pavojingesnis nei narkotikai. Todėl mes turime veikti greitai. Manau, kad Europos komisija turėtų nedelsiant imtis rimtų veiksmų tam, kad informuotų mūsų piliečius apie tai, kad šios medžiagos labai kenkia jų psichikai. Ačiū, ponas Keli kaip Financial Times e, spalio 16 dieną rašė, Europos komisija skelbia apie tai, kad yra skubos, yra neįlinė situacija Europoje. Reikia skatinti fina, investicijas, finansinės iniciatyvas ir dėja ES pasiūlymai neleidžia imtis tam tikrų finansinių veiksmų ir suteikia laisvas rankas rizikos kapitalui ir kenkia smulkioms didinėms įmonėms. Taigi reikia skatinti augimą, užimtumą pasaulinėje ekonomikoje. Rizikos e, lėšos e, leidžia prieiti prie kapitalo ir taip pat e, leidžia novatoriškoms įmonėms įsisteigti. Taip pat teikia paramą ir investicijas septyniarių metų laikotarpiui. Tokių fondų egzistuoja Japonijoje ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ačiū. Ačiū, ponė Alfano. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į tai, kad e, kai popiežius lankysis Palerme šeštadienį. Jis į Palermę įvyko tam tikrų incidentų ir nebuvo užtikrinta teisė, teisė tvarka ir teisė sauga. Taip pat buvo pažeista žmogaus teisės. Buvo pažeista religijos teisė buvo nuplėšti plakatai, e, neišdavus jokio leidimo jiems e, sunaikinti ir panašu, kad policijos pareigos nieko nedarė. Piliečių išaiškos žodžio laisvė buvo sumenkinta teisės jėgos institucijų tam, kad tik tai popiežius nebūtų įžeistas, nebūtų įsi, įsižeidęs. Taigi yra mindoma ta piliečių laisvė pasaulietiškų e, asociacijų laisvė Italijoje. Ačiū dabar, ponas, ponas, Ačiū dabar, ponas Basės. În ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor europene, demonstrațiile și grevele din ultimul... Kovos su krize priemonės, e, kuriuo griebėsi vyliau, Europos vyriausybės iššaukė demonstracijas į streikus. Deja, priemonės, kuriomis vyriausybės e, bando užpildyti biudžeto spragas, tiesiog e, sukelia naujas krizės, nes e, mažinamos ima įplaukos, žmonių įplaukos ir prastėja žmonių gyvenimo lygis Europoje. Galbūt atėjo laikas vyriausybių vadovams pakeisti savo požiūrį ir prioritetą teikti tų piliečių interesams, kurie vis labiau skursta, o ne bankų interesams, kurie e, laikosi gerai. Bet dėja, neišvengiamai visada pralaimi žmogus iš gatvės tokioje situacijoje. Ačiū. Ponas Matondrova. Ačiū pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu apie Venezuelą. Kai kas nesupranta, nesuprato, kad Venezueloje e, yra problemų su balsavimu, balsavimo teisė. Ir toje šalyje šiandien iškyla grėsmė e, ir įmonių turtui. Noriu kalbėti apie agroislėnėje bendrovę, finans, kurios kapitalą finansavo Kanarų salų e, verslininkai. Ši įmonė dabar yra vyriausybės užgaidų malonėje. Atimtas jos, atrodo, kad atimtas jos turtas. Verslininkai neturėtų baimintis, nuolatos ko nors baimintis. Ir atėjo laikas Venezuelai tapti tikrą demokratiją, kur e, teroristai ne, negalėtų rasti savo prieglopščio. Dankeschön. Regner. auf die Aktionswoche der Internationalen Transportarbeiterföderation der ITF hinweisen. Ačiū, norėčiau pakalbėti apie Tarptautinę transporto federaciją ir jos susitikimą, kuris įvyks šį savaitgalį Stambule. Tarptautinė solidarumo diena užtemdė UPS. E, agentūros veiksmai. Dėja, Turkijos įstatymai netenkina ES reikalavimų ir dažnai tuo pasinaudojama. Pagal Turkijos darbo teisę profsąjunga gali veikti bendrovėje tik tuo atveju, jei ten jos profsąjungos narys tampa daugiau nei 50 procentų darbuotojų. UPS bendrovė, bendrovėje e, tokios E, profsąjungos kūrimas tiesiog buvo grubiai uh, nutrauktas, buvo atleisti darbuotojai, kurie norėjo stoti į profsąjungą. Ir nuo gegužės mėnesio tie žmonės kovoja, kad būtų priimti atgal į darbą. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ir, griep, ir taikant tokius metodus, tikriausiai greitai neliks profsąjungų. Pone Balbara Barandika. Dėkoju, pirmininkė. Spalio 18 dieną e, Turkijos Dierbakir mieste prasidės teismas, kuriame bus teisiami uh, 14 išrinktų aš, e, atstovų bei keli teisėjai ir merai. Jiem, jie gali būti nuteisti 15, met, 15 metų kalėti, o jų politinė partija gali būti uždrausta. Vasario 10 dieną mes patvirtiname rezoliuciją kurioje apsvarstėme, kaip Turkija rengėsi narystai Europos Sąjungoje. Tačiau panašu, kad jie daro nepakankamą pažangą ir jeigu mes norėtume padėti Turkijai, turime realiai jai padėti. Tai yra parodyti solidarumą su kurdais ir pareikalauti, kad komisijos atstovybės atstovai dalyvautų šiame teisme. Dėkuoju, ponia Kretino. Lucru care se poate întâmpla în timpul unei crize economice este ca Dėkoju. Ekonominių sunkmečių gali kilti ir politinė krizė. Būtent tai mes ir matome Rumunijoje. Rumunijoje ekonomika nukentėjo nuo krizės labiausiai iš visų ES šalių. Todėl vyriausybė taiko griežtas taupimo priemonės. Nuo to kenčia paprasti piliečiai ypač tie, kuriems reikia vaistų. Žmonės nerimauja, kad e, artėja žiema, o jų pajamos nulatos yra mažinamos. Be to, ribojama yra ir jų teisė laisvai reikšti savo mintis. Įstatymo projektas, e, kurio bus sumažinta ir taip menka pensija, yra nepriimtinas ir ES institucijos turėtų ir tai sureaguoti. Ir turime apskritai reaguoti į tai, kad demokratijos vis nuolatos mažėja Rumunijoje. Čia ponia Karvalija. Norėčiau atkreipti dėmesį į įvykį Portugalijoje, kuris yra svarbus ir Portugalijai, ir ES. Ša Šampalimo e, fondas atidarė kovos su vėžiu centrą Pona Šampalimo buvo verslininkas, kuris dalį savo asmenio turto paukojo moksliniams tyrimams e, kovai su vėžiu. Ir aš norėčiau pasveikinti daktarą Roblesą, kuris yra to centro vadovas, kuris nustatė labai gerus kriterijus tam, kad būtų vykdomi aukštos kokybės moksliniai tyrimai, klinikiniai tyrimai. Ir aš esu įsitikinusi, kad ir Portugalija, ir Europa taikys aukščiausius mokslinio tyrimų standartus. Šampalimo fondas Europoje, Portugalijoje suburs įvairius mokslininkus, įvairius pasaulio geriausius mokslininkus, kurie atliks novatoriškus tyrimus ir išsaugos gyvybę daugeliu žmonių. Ačiū, ponas Mikolašik. Ačiū, ponė pirmininkė. Rytoj aš dalyvausiu Europos tarybos asamblėjos asociacijoje. Kalbėsime apie moterų prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų. Ir aš smerkiu šį Europos tarybos pranešimą, kadangi yra kišamas į ES valstybių narių suverenumą ir nėra laikomasi subsidiarumo principo nėra užtikrinama laisvė į religiją. Kalba eina apie reprodukcinę moterų sveikatą, apie abortus, sterilizaciją, apvaisinimą ir minima ir aktyvi eutanazija. Europos taryba reikalauja, kad sveikatos priežiūra teikiantis specialistas numatytų ir tokias paslaugas, tokių paslaugų teikimą. Taip pat yra galimybė, yra kalbama ir apie žmonės, kurie prieštarautų tokiai, pa, tokios paslaugos suteikimui. Aš manau, kad tai pažydžia pagrindinės žmogaus teisės. Ponas Munys, ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad neatsakinga yra abejoti Ispanijos vyriausybės vykdoma politika kovojant su terorizmu ir būtų klaidinga daryti prielaidą, kad Venezuelos vyriausybė e, kai ką čia daro. Ispanijos vyriausybė aktyviai kovoja su terorizmu ir Venezuelos buvo paprašyta imtis tam tikrų veiksmų. Neeskaluokime konfrontacijos, leiskime e, diplomatams, kit, taip pat e, kitoms tarnyboms daryti savo darbą, nes jų atliekamas darbas duoda vaisių kovojant su terorizmu Ispanijoje. Ačiū, ponė Munys. Tuo baigiame vienos minutės pasisakymus ir periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto ponios De Keiser e, pranešimą.